kedves kollégák folytatjuk az ülésünket elsőként Mėly kolegos, tęskime darbą. Visų pirma, reikėtų patvirtinti vakar dienos posėdžio protokolą. Protokolą gavote, jis jums buvo pateiktas ir norėčiau pasiteirauti, ar kas nors turėtų pastabų apie protokolą. Nematau, kad kas nors prašytų žodžio, taigi skelbiu, kad protokolas patvirtintas.